O prieš, tai prieš patvirtindami šį protokolą mes paskelbsime, kad e, tie sąrašai yra patvirtinti. Galutinis darbo tvarkės projektas priimtas pirmininkų suigoje e, šių metų e, spalio mėnesį pirmininkų suigoje pagal 137 taisyklę yra išdalinta politinių frakcijų sutikimu norėčiau pasiūlyti tokius pakeitimus. Klausimas žodžiu tarybai ir komisijai dėl paslaugų direktyvos. 08-2009, kuriame kalbama apie direktyvą dėl profesinių kvalifikacijų. Tas klausimas iš darbo tvarkės išbraukiamas. Antras punktas. Pono Fajon pranešimas dėl trečiųjų šalių piliečių, kuriems reikia gauti vizą, kad galėtų įvažiuoti į ES ir sąrašą tų valstybių, kurios nepriklauso ES ir kurios, kurių piliečiams nereikia turėti vizos. E, šis pranešimas yra nukeltas į šio vakaro posėdį po vienos minutės pasisakymo. Trečias papildymas. Komisijos pareiškimo dėl politinės padėties Hondūre, atsižvelgiant į 2009 m. lapkričio 29 rinkimus, pakeičiamas taip. Komisijos pareiškimas dėl politinės padėties Hondūre. Rytoj, tai yra ketvirtadienį, yra teikiamas pasiūlymas rezoliucijai Pabaigoje, kai baigsiu pasisakymą, aš jums suteiksiu žodį, kai pabaigsiu rydienos e, tvarkaraštį. Taigi, ketvirtadienį pasiūlymas rezoliucijai iš užimtumo ir socialinių reikalų komiteto dėl metinės e, veiklus, veiklos programos Progress 2010 metams. Veiklos sąrašas atskiriems sektoriams priimtas pagal 37 taisyklę rytoj dėl jo bus balsuojama. Ar kas nors turėtų ką pasakyti? Aš suprantu, kad ponas Kasulydės nori pasisakyti. EPP e nesutinka keisti darbo tvarkės punkto pavadinimo dėl Hondūro. Taip pat mes nesutinkame su tuo, kad pavadinimas dėl, e, ar punkto įvardinimas dėl 29 lapkričio rinkimų uh, būtų sutrumpintas. Rinkimai yra labai sudėtingas e, visos diskusijos elementas, todėl norėtume, kad rinkimų įvardymas būtų paliktas. Kągi, pagal darbo tvarkos taisyklės, jeigu yra prieštaraujamas siūlomiems pakeitimams, kaip dėl to susitarė frakcijos, reikia balsuoti. Todėl paprašyčiau ar kas nors norėtų, paklausčiau, ar kas nors norėtų pasisakyti už tokį pasiūlymą, pono Kasulydės pasiūlymą. Taip pat, ar norėtų kas nors pasakyti prieš jį. O po to mes šį klausimą teiksime balsavimui. Ar kas nors nori pasisakyti už ir prieš? Ne, tada galime balsuoti. Taip, noriu pasisakyti vieną ponę. Ja, danke. Ich möchte mich für die Beibehaltung des neuen Vorschlages aussprechen. Ačiū pasisakyčiau už tai, kad būtų išlaikytas naujas pasiūlymas, kadangi aišku, kad dėrybo sužlugo, nėra rinkimams teikiama jokių naujų pasiūlymų, tie rinkimai bus neteisėti, kadangi dabar e, dirbantis prezidentas į valdžią atėjo pučio keliu. Tad manyčiau, kad turime laikytis valdybos siūlymo, kitaip tariant, kad e, panaikintume tą nuorodą į rinkimus. Bene. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ponas Peterle. Galiu suteikti žodį tik vienam kalbėtojui. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėtas neturi mikrofonas jungęs. Jeste zelo. Labai ačiū. Aš norėčiau pasisakyti už tai, kad darbo tvarkė nebūtų pakeista. Aš buvau EPP delegacijos, kuri vyko į Hondūrą dalyvis ir turėjau galimybę įvertinti situaciją savo akimis vietoje. Manau, kad būtų klaidinga manyti, kad rinkimai lapkričio mėnesį įvyks todėl, kas, e, dėl tų įvykių, kurie įvyko birželio mėnesį. Ne, taip nėra. Šie rinkimai yra organizuojami pusę metų anksčiau ir jie neturi nieko bendro su politiniais įvykiais įvykusiais po rinkimų paskelbimo. Aš manau, kad lakrušio 29 dienos rinkimai yra sprendimo dalis, o ne problema. Todėl manau, kad visi faktai pasisako mus skatina palikti darbo atvarkę tokią, kokia yra dabar ir toliau remti Hondūro demokratinę raidą. Ačiū, mėly kolegos. Gavome pasiūlymą ir prieštaravimą e, pirminiam biuro pateiktam pasiūlymui. Gavome frakcijos e, e, parašymą nekeisti darbo tvarkės. Pasisakė vienas narys už, kitas prieš. Dabar balsuojame dėl to, kad tas pakeitimas būtų įtrauktas į darbo tvarkę, taip kaip aš jį perskaičiau anksčiau. Išbraukiant nuorodą į lapkričio 29 dienos rinkimus. Kas už tai, kad ta sakinio dalis būtų išbraukta? Kas prieš? On, on Aš turiu komentarą dėl to, jų, kaip jūs e, dirbate. Viskas aišku. Dabar mes balsuojame. Balsuojame dėl pasiūlymo, kurį teikia valdyba atsiprašau, pirmininkų suėga, tai yra pakeisti darbo atvarkę, išbraukiant e, sakinio dalį, atsižvelgiant į 2009 metų rinkimus. Kas už tokį pasiūlymą, prašom, balsuoti, kas prieš? Aš manau, kad reikės balsuoti elektroniškai, patikrinti kortelėmis. Prego. Taip, prašom. Prego. Gracias. Señor presidente, para una. Labai ačiū. Gerbiamas pirmininkė, dėl darbo tvarkos. Neturiu kortelės, nes šiandien nebuvo planuojama balsuoti. Tuo prašyčiau atkreipti dėmesį į tai, kad aš norėčiau balsuoti už šį pakeitimą. Už tai, kad darbo atvarkė būtų palikta taip, kaip ji dabar pašta, bet aš neturiu kortelės ir negaliu balsuoti. Kolegi, per tutti coloro... Kolegos, Tiems iš jūsų, kuriems iškilo tokia problema, noriu pasakyti, kad nereikia manęs informuoti kiekvieną kartą. Mes tiesiog galime pažymėti, kaip jūs ketinate balsuoti, tačiau tie balsai negali būti įskaičiuojami. Juos galime įtraukti į darbo atvarkę, bet negalime jūsų norų atspindėti uh, oficialiuose balsavimo skaičiuose. Korteles turėtumėte nešiotis nuolat, nes balsuoti galime bet kada. O dabar. Ne, diskusijos šiuo klausimu negali būti, kolega, atsiprašau. Aš e, įtrauksiu jūsų norus į protokolą, bet dabar balsuosime, kas už. Kas už pasiūlymą? votazione elettronica la votazione Pirmininkas atsiprašo, balsuojame elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Kas už, spauskite teisingą mygtuką, kas prieš kitą mygtuką. Ar jau baigėte balsuoti? Balsavimas baigiamas. Balsavo 252 parlamentarai 109 už, 142 prieš, vienas susilaikė. Vadinasi, ši darbo tvarkės e, dalis nėra pakeičiama. Allora, interrompiamo la seduta, siamo stati troppo veloci. Eh, interrompiamo la seduta per qualche E, galbūt mes per daug greitai viską darome, bet dabar reikia keletos minučių pertraukos, tada pradėsime diskusiją dėl tarybos ir komisijos pareiškimų. Pagal mūsų tvark, darbo atvarkę.